Kolegos, ar mikrofonas veikia? Man nelabai girdisi. Can you try again? Hello? Yeah, this sounds better. Yes. Dabar atrodo geriau. Ačiū. Labą dieną. Sveiki susirinkę į mūsų tyrimo sesiją. Pamažu artėjame prie šio tyrimo pabaigos. Tačiau dar laukia mūsų keletas įdomių posėdžių. Prieš pristatant šios dienos programą, norėčiau pasveikinti ponios Morvai lankytojus, lankytojas, nes čia atrodo visos moteris. Taigi, kolegos, šiandien Vokietijos Bundestago priežiūros mechanizmo apžvalga atidėta kitam posėdžiui, nes Vokietijoje atrodo, kur visi užsiemė kurdami koalicinę vyriausybę, na, o pono Morajas ir pono Kirchhopo pranešimas dėl nacionalinio saugumo masto, tarptautinių Europos mastų ir ES perspektyvos atidėtas irgi kitam posėdžiui. Taigi, jeigu sutinkate su šiais pakeitimais, patvirtinsime pakeistą darbo tvarkę, niekas neprieštarauja. Taigi šiandien bus dvi sesijos. Viena bus skirta e, saugumo žvalgybos tarnybų priežiūrai Europos šalyse. Išklausysime mūsų svečio Maiklo Tečnerio pasakojimą. Jis yra Norvegijos e, parlamento Stortingeto nuolatinio komiteto skirto konstituciniams reikalams ir priežiūrai e, narys. Ir po to apsvarstysime Junktinių valstijų stebėjimo veiklos dėl ES duomenų ir e, transatlantinio susitarimo e, pristatymą, kurį parengė ponas Marajas ir ponas Vos. Atrodo, kad nėra labai daug žmonių, tačiau kai norėsite užduoti klausimą, prašau daryti, kalbėti trumpai ir Jeigu turėsime pakankamai laiko, tai leisime jums antrą kartą galbūt užduoti klausimą ar pasisakyti. Taigi, man malonu pasveikinti poną Maiklą Tečnerį ir suteiksiu jums žodį trumpai pristatyti Norvegijos priežiūros mechanizmus ir po to pradėsime klausimų atsakymų dalį. Prašom. Ačiū už išanginius žodžius, ponia pirmininkė. Norvegija dar nu, norvegų kalba dar nėra oficiali ES kalba, todėl tuo tarpu norėčiau kalbėti danų kalba, kur yra man, mano gimtoji kalba. Uh, Jeigu vertai pasirengę, tai aš pradėsiu. Na, pirmiausia, noriu padėkoti už šį kvietimą atvykti į Europos parlamentą ir paaiškinti Norvegijos parlamento kontrolės mechanizmus, kaip yra kontroliuojama žvalgybos tarnybos. Kontrolė yra vienas svarbiausių Norvegijos parlamento užduočių. Aišku, mes primame, primame teisės aktus ir taip toliau ir tvirtiname biudžetą, tačiau kontrolė reiškia, kad vyriausybės politika yra pagrista parlamento teisės aktais. Turime 12 parlamento komitetų Norvegijos parlamente ir kontrolė yra labai svarbi. E, tuo užsienio kontrolės ir konstitucinių reikalų komitetas. Jis yra labai svarbus komitetas turime taip pat keturis išorės organus, kurie vykdo pra, kontrolę parlamento vardu. Svarbiausias ir Norvegijos audito rūmai. Be to turime civilinės administracijos ombudsmeną ir gynybos reikalų ombudsmenas. Ir ketvirtas organas yra EOS komitetas, tai yra Norvegijos santrumpa. Ir apie tai aš šiandien ir kalbėsiu. Šis komitetas kontroliuoja žvalgybos saugumo tarnybas. Ir šis akronimas e, yra pagristas būtent tuo apibūdinimu. Komitetas įkurtas 96 metais, o teisinis pagrindas yra parlamento aktas. Tai yra teisės aktas patvirtintas parlamento. Šis komitetas buvo įsteigtas po labai plačios viešos diskusijos dėl slaptųjų tarnybų veiklos. Buvo reiškima daug kritikos dėl to, kad parlamentas, ir todėl parlamentas 24 metais įsteigė komisiją, kuri tyrė slaptųjų tarnybų darbą. Šios komisijos ataskaita po dviejų metų darbo padarė išvadą, kad policijos sekimo tarnybos, ypač 7-8 dešimtmečiuose, vykdė plačią neteisėtą politinę e, sekimo veiklą. Šis sekimas, e, šis sekimo objektai buvo žmonės ir organizacijos, kurios, kurie buvo laikomi kairuoliais. Ir šios parlamento diskusijos rezultatas buvo EOS komiteto įsteigimas. Ir pirmą kartą Norvegijoje parlamento buvo e, įsteigta parlamento kontrolė slaptų tarnybų atžvilgių. Tai yra ta takoskira tarp e, senų, blogų laikų ir naujų laikų, kai e, buvo pradėta parlamento kontrolė taikyti. Šis komitetas yra nuolatinis parlamento komitetas, jo nariai patvirtinami parlamente penkeriems metams. Čia jame yra septyneri nariai ir mes norime, kad bent pusė narių būtų politikai, kai kurie iš jų buvę parlamento nariai, o kita komiteto narių pusė yra visuomenės atstovai, teisėjai, mokslininkai ir taip toliau. Taip pat komitetas turi sekretoriatą, kur, kuriame dirba daugiausia teisininkai, o e, komiteto nariai turi maksimalius e, saugumo dar, e, leidimus darbui suslapta informacija. Svarbiausias komiteto tikslas yra saugoti piliečius. tai yra saugoti piliečius nuo e, sekimo. Mes turime apsaugoti žmonių teisės e, nuo sekimo tarnybų. E, kad tos tarnybos nedarytų įtakos politiniam gyvenimui Norvegijoje. Taigi turėdami šį tikslą mes stebime, kaip laikomasi įstatymų. Ši kontrolė yra bendro pobūdžio, ji nesriboja konkrečiomis kokiomis tarnybomis. Ir svarbiausias kriterijus yra tas, kad jeigu tam tikra tarnyba užsieima saugumo sėkimo veikla, tai ji turi būti kontroliuojama parlamento. Didžioji kontrolės dalis yra susijusi su tradicinėmis e, slaptosiamis tarnybomis. Tai, tai yra žvalgybos tarnyba, karinė žvalgyba, policija saugumo tarnyba ir komitetas trejopai gali kontroliuoti šias tarnybas, vykdama, vykdamas inspekcijas, kurių per metus vykdoma apie 30. Na ir antra, mes nagrinėjame piliečių skundus. Kasmet jų gauname tarp 20 ir 30. Na ir trečia, komitetas gali pradėti savo tyrimus, kurių kasmet vykdoma apie 20. Komitas, komitetas turi praktiškai neribotas inspektavimo galias, gali patkliūti į, vais, į visus archyvus ir gauti visus registrus, taip pat patekti į visus pastatus. E, komitetas taip pat kviečia tarnybas ir administraciją paaiškinti, ką, kuo jos užsieima laikantis įprastinių taisyklių susijusių su liudininkų liudėjimų teismuose. E, inspektavimų veikla yra pagrista tam tikra, tikromis taisyklėmis. Mes turime policiją ir e, žvalgybos tarnybos turime tikrinti bent tris kartus per metus, o karinė žvalgyba bent du kartus per metus. E, regioninės tas, tų tarnybų būsnės taip pat e, inspektuojamos. Paprastai inspektavimas turi būti patvirtintas iš anksto, tačiau e, galima renkti ir e, tokius inspektavimus, apie kuriuos nepranešama. Ir, o jeigu piliečiai mano, kad jiems na, kažką blogo padarė kuri nors tarnyba, jie gali pasiskūsti komitetui ir komitetas nagrinėja visus skundus, kurių gaunama apie 20 per metus. Na, e, tų skundų pasiekme gali būti kritika tarnybos atžvilgių, tačiau, kaip sakiau, komitetas gali pradėti ir savo tyrimus. Per pastaruosius kelis metus buvo parengti trys tokie e, tyrimai, kurie pateikti parlamentui. Ir komitetas e, nustatė, kad kai kurių metodų taikomų slaptųjų tarnybų teisėtumas turi būti įvertintas iš anksto. Ir komitetas nustatė, kad galima klausytis e, telefonų pokalbių, tačiau negalima klausytis e, to, kas vyksta žmonių namuose. Antras pranešimas savo iniciatyva buvo skirtas tam, kad policija registravo dvi islamo grupės. Tad komitetas aiškinosi, kaip e, policija registruose traktuoja politinius, e, religinius dalykus ir buvo nustatyta, kad kai kuriamis atvejais policija nuėjo per toli ir registruota e, informacija nebuvo e, svarbi e, jų veiklai. Trečia ataskaita buvo skirta Norvegijos piliečių sekimui e, gatvėje priešais Amerikos ambasadą Osle. Ir čia politi, policija buvo kritikuojama dėl to, kad ji neturėjo teisingos informacijos apie saugumo sistemą ambasadoje ir nepakankamai komunikavo su teisingumo ministerija. Šiuo metu e, komitete analizuojami du atvejai, dvi bylos. E, vienas atvejis susijęs su policijos informantais, informatoriais, kurie buvo infiltruoti į kairiasias organizacijas, kairuoliškas organizacijas. Vis apie tai buvo paskelbta per televizijos laidą. Na, na ir komitė, kom, komitetas išanalizavo policijos archyvus, e, e, kalbėjosi su darbuotojais, o antras atvejis yra susijęs su e, žvalgybos tarnyba. Dėl to, kad jų archyvai yra ne, ne, archyvus tvarkant nesilaikoma taisyklių ir buvo įvykdytas na, E, inspektavimas be perspėjimo. Na ir mes taip pat bendravėjome su kitomis šalimis, e, kurios turi panašius komitetus kaip ir Norvegijos na, parlamentas. E, nepriklausomai nuo skirtingų modelių, kurie būtų taikomi parlamentiniai kontroliai, tikslas yra vienas E, reikia dirbti piliečių vardu, e, saugant jų e, žmogaus teisės, jų apskritai teisėtas, teisėtus lūkesčius ir e, saugumo tarnybos, aišku, bendradarbiauja kovodamos su tarptautiniu terorizmu ir e, taip atsiranda įvairūs santykiai tarp e, saugumo tarnybų, tarkime, Norvegijos ir kitų šalių pavyzdžiui, keičiamas elektroninė informacija, taikomos slaptos priemonės. E, visas klausimas yra tai, kad e, yra susijęs su tuo, kad reikia rasti pusiausvyrą tarp priešių privataus gyvenimo ir valstybės poreikių. Visi sutinka, kad saugumo paslap, pap, tarnybos yra reikalingos ir visuomenė tai supranta ir remia. Tačiau jų naudojami metodai dažnai yra prieštaringi. Ir e, žmonės, kurie, sakykime, dažnai apie tai nežino, šio komiteto tikslas yra įvertinti, ar tie metodai nekenkia piliečiams. Tai yra fiksuotas principas, pagal kurį komitetas atsiskaito parlamentui. Parlamentas e, negauna pranešimų ar ataskaitų su slapta informacija, aišku. E, ir parlamentas turi pasitikėti komitetu, nes e, jis negauna slaptos informacijos. Tiesiog parlamentas turi pasitikėti tuo, ką komitetas jam praneša. Na ir EOS komitetas na, turi teisę užsimti šią kontrolę. Ir jis parengė parlamento rezoliucijas, po ko vyksta plenarinė diskusija ir teisingumo ministras, gynybos ministras dalyvauja šiuose diskusijose. Taigi erdvės aptarti įvairių slaptųjų tarnybų veikla yra nemažai. Apskritai Norvegijoje plačiai sutrėme, kad slaptųjų tarnybų demokratinė kontrolė yra labai svarbi, jeigu norime apsaugoti demokratiją. Norvegijos modelis, kuomet kontrolės komitetas išrinktas parlamento, mūsų nuomonė yra sėkmingas. Tikslas keliamas šiam komitetui reikalauja daug iš jo ir jis aktyviai turi dirbti savo darbą pagal turimus įgaliojimus. ES komiteto kontrolės veikla labai smarkiai prisėda prie slaptųjų tarnybų, pasitikėjimus slaptuosiamis tarnybomis e, ir jų darbo, siekiant apsaugoti šalį ir piliečius nuo terorizmo. Ačiū. Prašyčiau jūsų išsijungti mikrofoną. Dėkoju už tokį įdomų pristatymą. Pirmiausia, suteiksiu žodį posėdėje dalyvaujančiams e, politiniams, atsiprašau, šešėliniams pranešėjams, o paskui kitiems. Ponas Vos, APP e frakcijos vardu. Ačiū, pirmininkė. Pone Tečneri, noriu visų pirma padėkoti už jūsų pasisakymą. Ačiū dar kartą. Už tikrai įdomią kalbą. Turiu keletą klausimų. Visų pirma, jūs veikiausiai kalbėjote apie uh, nacionalinė saugumo tarnyba, tikriausiai veikia ir uh, užsienio žvalgybos saugumo tarnyba, kurios apsaugą užtikrina, pavyzdžiui, kartais privalo užtikrinti jungtinių tautų uh, padaliniai. Ar uh, tokios struktūros kontrolė taip pat patikėta jūsų komitetui? O kalbant apie konkrečius atvejus ir byla, bylas, Ar jūs gaunate visą išsame informaciją apie e, atskiras bylas? Dar vienas dalykas. Ar nuo Breiviko bylos kas nors pasikeitė mm, šiuose šių organų struktūrose Norvegijoje ir, ir ar pakito jų, joms skiriamos užduotis? E, reaguojadami į skundus, kurių sulaukėte iš piliečių, ar jūs taip pat veikiate ir numanomų grėsmių pagrindų, ar jūs imatės veiksmų tik tuo atveju, jei piliečiai dėl ko nors skundžiasi. Ar gali į jūsų komitetą kreiptis ne Norvegijos piliečiai? Ačiū dabar ponas Džodis ponui Tečneriui. Aš išgirdau klausimą tik vokiečių kalba ausinėse. Nieko tokio, aš suprantu vokiečių kalbą ir pabandysiu atsakyti jūsų klausimą. Jūs klausėte manęs, ar mums patikėtos kompetencijos apima ir uh, užsienio e, saugumo operacijas, pavyzdžiui, ISAF e, pajėgos veikiančios Afganistane ir joje dirbantis Norvegai. Taip, mūsų komit tas komitetas e, atsakingas už visas saugumo tarnybas. Ir tas, kurios e, seka Norvegijos piliečius Norvegijoje ir tas, kurios vykdo tokią veiklą užsienyje. bet mes nekontroliuojame ne Norvegijos piliečių esančių užsienyje. Tie žmonės turi būti vienaip ar kitaip susiję su Norvegija. Kaip įvertinti metodus? E, labai, galima labai giliai išanalizuoti ir įvertinti saugumo tarnybų taikomus metodus. Komiteto nariai e, visi turi leidimus dirbti su slapčiausia informacija. E, didžiausios slaptumo žymos informacija. O teikdamas ataskaitą parlamentui, šis komitetas e, tik tai labai bendrais bruožais pristato informacijas, kur, kuri jam yra pateikiama. Parlamentas privalo e, pateikti vertinimą, įvertinti metodus ir mes manome, kad e, ta bendrais bruožais pristatyta informacija leidžia parlamentui e, tokį vertinimą parengti. Galiausiai teroristinis išpolis prieš civilius gyventojus, Norvegijos piliečius, kurį įvykdė Norvegijos pilietis Breivikas. Uh, noriu informuoti. Norėčiau jūs informuoti, kad policija, saugumo tarnybos ir žvalgybos tarnyba buvo e, kritikuojamos dėl poros dalykų. Visų pirma, dėl to, kad jos nebuvo pakankamai atsargios ir pakankamai uolios. Ir policijos žvalgybos padalinio vadovas, tuometinis vadovas pareiškė, kad jie negalėjo susekti Breiviko e, pasitelkę policijos žvalgybų, žvalgybos tarnybų veiklą, nes sistema visai netokia, ne, ne, ne tokia, kokia, pavyzdžiui, egzistavo e, demokratinėje Vokietijoje. Tai nėra štazi tipo organizacija, mes nenorime kad tokios organizacijos veiktų mūsų visuomenėje. Kita vertus, policijos žvalgybos tarnybos šiuo konkrečiu atveju nepastebėjo, neįvertino pono Breiviko e, keliamos grėsmės. Breivikas įsigijo medžiagų, iš kurių, galėjo, pas, iš kurių pasigamino stip, stiprų sprogmenį, galingą bombą. Ją susprogdino Osle. Kita jo išpolio dalis buvo e, ataka prieš jaunimo stovyklos narius buvusius e, saloje. Ir jis pasinaudojo jis panaudojo trejus ginklus, tris ginklus tame išpolyje. Ir policija buvo oficialiai kritikuojama dėl to, kaip viskas vyko. Kadangi nėra stebimi pavojingi žmonės, daugybė psichinių ligonių įvykdo nusikaltimus, įvykdo žiau, žiaurumus. Ir tai nesusijęs su kažkokiais politiniais kėslais. Jie nesiekia jokių politinių tikslų. O nu, Norvegijos visuomenėje vykusių diskusijų pobūdis visiškai pasikeitė žmonės su, suvokia, kad policija privalės aiškintis, kas vyksta. Ir dabar policijos darbas daug, daug geriau suvokiamas ir taip pat e, suvokiama, kad policijai būtina skirti reikalingus išteklius, kad jie atliktus jai patikėtas užduotis. Ir reikia pasakyti, kad Norvegija buvo labai naivi. E, tam tikrą prasme, nes Norvegijoje egzistavo taip vadinama pasitikėjimo kultūra prieš porą metų niekas net negalvojo, kad, pol, kad policija turi užsimti mūsų politiko apsaugą. Okay, right language. <laughs> um, thank you very much. Ačiū. Dabar aš pati užduosiu keletą klausimų, kaip šešėlinė pranešėja iš liberalų frakcijos. Man atrodo, kad visi kiti dalyvaujantis komiteto nariai taip pat norės užduoti klausimų, taip pat ir panesipal. Kreipiuosi jūs kaip šešėlinė pranešėja, ne kaip posėdžio pirmininkė. Turiu keletą klausimų. Jūs sakote, kad jūsų sistema funkcionuoja, kad jūs turite pakankamai galių prižiūrėti tas tarnybas ir iš jūsų pristatymo taip ir atrodo. O kaip jūs reagavote į pranešimus apie masinį e, žmonių stebėjimą, juolab, kad E, Norvegija yra arti Švedijos ir visi e, tie šnipinėjimo kanalų centrai yra netoli jūsų. Apie tai kalbėjo žmonės, kurie paskelbė apie ešelon, e, pagal ešelon programą vykdytą šnipinėjimą. Ar jūs tai nustebino? Ar jums atrodo, Ar jūs manote, kad į, jūs, apie, apie tai jūs turėjo, privalėjo informuoti anksčiau? Jūs sakote, kad jūs galite kontroliuoti nacionalinės saugumo tarnybas, tačiau e, sunkiau tikrinti informaciją tarp valstybinio bendradarbiavimo atvejais. E, jei tos egzistuojančios priežiūros e, sistemos yra silpnos, tai kai susidurėmas su tarpvalstybiniais atvejais, bylų tyrimo, e, tai ta demokratinė kontrolė tokiuose atvejuose visiškai dinksta. Breiviko atvejais. Jūs sakote, kad šalies visuomenė dabar geriau suvokia būtinybę rinkti duomenis. E, tačiau e, iš spaudos, iš straipsnių spaudoje paaiškėjo, kad Breivikas buvo patekęs į saugumo tarnybų akiratį. Ir taip, taip, taip paaiškėja kiekvienu atveju, kai teroristai vykdo išpolį, paaiškėja, kad saugumo tarnybos apie tuos asmenys žinojo. Taigi, jei jis jau buvo, jo veikla patraukė dėmesį anksčiau, ir atrodo, kad jie turėjo visą reikalingą informaciją ir, ir jiems jie buvo įgalioti veikti. Tai kodėl nebuvo tokio atsako, kokio reikėtų? Galbūt reikia gerinti informacijos apdarojimo būdus. Galbūt ar, reikia, ar tikrai reikia rinkti daugiau informacijos apie nieko nenusikaltusius piliečius? Uh, ar gal reikia sukoncentruoti pastangas į tokių vienišų, savarankiškai veikiančių e, teroristų veiklą. Informacija, kurią gauname pagal terorizmo finansavimo sėkimo programą iš jungtinių valstijų ir parlamentas tą programą vertina e, labai kritiškai ir mes prašėme, kad, jo, kad ji būtų sustabdyta. E, Ir Breiviko atveju atrodo pro, mm, bylos tyrinėjimo etape buvo kreiptas informacijos per šią programą. Aš daryčiau prielaidą, kad to, tokios informacijos galima e, prašyti remiantis E, sustartimis dėl abipusės e, teisinės pagalbos. Tai, tai, tai būtų sutartis tarp Norvegijos ir ES valstybių. Ar jūs manote, kad, kad būtų paprasčiau, jeigu egzistuotų tokios dvišalės sutartis ir jų pagrindų būtų galima veikti, o ne apdaroti visą domenų srautą? Ačiū už klausimus. Pirmasis klausimas. Ar mus nustebino pranešimai apie masinio žmonių stebėjimo, šnipinėjimo mastą. Taip, mes buvome nustebinti, nustebinti ir Norvegijos visuomenė ir politikai. E, apie tai žinojo tiek, kiek buvo rašoma laikraščiuose. ir kai sakote, kad yra slapti informacijos siuntimo kanalai, kurie sieja e, stambiausius informacijos e, technologijų gigantus, tokius kaip Apple, Google, su, kurie, kurie e, siunčia informaciją saugumo tarnyboms ir, ir kad jungtinėse valstijose tokia veikla nėra priskiriama masiniam, nėra prilyginama masiniam asmenų sekimui, nes jungtinėse valstijose pagal ten galiojančius įstatymus e, informacijos technologijos įmonės privalo suteikti informaciją, kuomet iš jų to paprašoma. Google e, kompanija sulaukė 40 tūkstančių užkl, užklausų apie savo vartotojus ir privalėjo tos, tą informaciją suteikti. Tai tikrai nustebino mus. Norvegijoje yra tokia situacija. Švedija, Švedijoje galioja įstatymas, pagal kurį E, galima teisė tai tikrinti visus duomenis, kurie keliauja iš Švedijos į Norvegiją ir atvirkščiai, netgi iš pietų Norvegijos. Todėl tai reiškia, kad Švedijos saugumo tarnybos gali perimti e, elektroninio pašto žinias, telefonų skambučius tarp Norvegijos ir Švedijos. Ir tai, žinoma, mm, kertasi su suverenios valstybės koncepcija. Kalbame ne apie valstybės sienų kontrolę ir priežiūrą ir, ir tuos, kas kerta tas sienas, bet apie virtualų sienų stebėjimą Paprastai šali, šalies, konkrečios šalies saugumo tarnybos yra galėtos stebėti tik savo šalies piliečius. Tai įgaliojimai, kurie paprastai suteikiami savai policijos tarnybai, o ne užsienio šalies policijos tarnybai, net jeigu tai yra draugiška šalies policija, kaip pavyzdžiui Švedija. Mes su Švedija esame draugai. Tačiau Norvegijos valdžios institucijos kurios rūpinasi norvegų gerovę. Tokį sprendimą priėmė. Dabar Norvegijoje yra socialistų vyriausybė, nauja vyriausybė. Ir jų programoje e, yra punktas skirtas FA e Act e, Švedijoje galiuojančiam įstatymui pagal kurį Švedija ir turi tą išskirtinę teisę e, pasikl... perimti visą komunik... komunikavimo turinį tarp Švedijos ir Norvegijos. Tarp valstybiniais atvejais taip visada iškyla papildomai problemų, bet čia turime prisiminti dar vieną dalyką. Negalima užsienio saugumo tarnybai suteikti teisės patekti į savo uh, Um, ryšio sistemas ir leisti jai ten daryti, ką nori, ieškoti, ko nori. Tokios užduotis paprastai patikimos nacionaliniai policijos tarnybai, kuri, yra, kuri paprastai yra atsakinga už šalies saugumo priežiūrą. E, Breiviko atveju problemų neiškilo, jo byloje problemų neiškilo, jis mm, prisipažino ir ir, ir buvo galima išsiaiškinti tiksliai, ką jis padarė. Ir tyrimo, bylos tyrimo požiūrių su, saugumo tarnybų pagalbos neprisireikė. Tačiau iškilo klausimas, ar policijos ir saugumo tarnybos turėjo pastebėti, ką, kuo jis užsima anksčiau, prieš jam įvykdant tuos baisius nusikaltimus. Iš tikrųjų, Breivikas buvo patekęs į policijos akiratį anksčiau. Jis buvo apkaltintas e, vandalizmu. Bet tai buvo huliganizmas. Būtent todėl jis nebuvo, e, jo veikla nebuvo tinkamai vertinta. Jis veikė vienas ir tokie vien, tokius vienišius aktyvistus sunku aptikti, nes jie su nieko nebendrauja. Ešelon programa. Ji atsirado 2001 ir mes dabar pažengėme daug toliau. E, turėjau meni FRA įstatymą galiojantį Švedijoje, kuris mums kelia daug daugiau problemų su, su mūsų e, piliečių teisų apsauga e, Norvegijoje. Okay, next speaker on... Ačiū. Sarašė turiu keturis kalbėtojus. Pirma ponia Morvai, paskui Zipper, Engšlė ir Enšių. Pirma ponia Morvai, prašau. Köszönöm szépen én is e, anyanyelvemen Ačiū pirmininkė. Taip pat noriu pasinaudoti progą ir kalbėti savo gimtąją vengrų kalbą. Noriu padėkoti pranešėjai iš Norvegijos už labai įdomų pristatymą. Mano pirmas klausimas. Jeigu telefono pasiklausimo atvejais tikrai šokiravo visuomenę, sukrėtė visuomenę, Ir mes nemanėme, kad tai yra taip plačiai paplytę. Ir kad tai visiškai nėra susijęs su nacionaliniu saugumu. Kaip tuomet reikėtų vertinti tai, kad sprendimų prieimėjai taip mažai domisi šiuo dalyku? Iš aštuonių narių tik tai keturi Europos parlamento nariai dalyvauja ir rodo susidomėjimą šio klausimu, kiti tuo nesidomi. Gal Edvardas Naudenas buvo teisus ir tai, ko jis bijojo, tai galų gale ir įvyks. Ir nors Naudenas ir rizikavo savo gyvybę, kad atskleistų tiesą, ta tiesa niekam nepasitarnaus, ar taip gali būti. Toliau, antras klausimas. Jeigu bet kuri valstybė narė panašiai jūsų šalį yra atsakinga už saugumo tarnybų priežiūrą ir kontrolę policijos žvalgybos tarnybų ir karinių žvalgybos tarnybų, siekiant apsaugoti piliečių teisės kad nebūtų pažeidžiamos jų, jų, jų, jų teisės. Kokie būtų jūsų pasiūlymai? Kaip mes galėtume užtikrinti, kad neiškiltų konfrontacija tarp vyriausybės ir opozicijos, kad galėtume iš tiesų apsaugoti savo piliečius nuo piknaudžiavimo valdžia. Ir trečias klausimas. protestuotojai priešais Amerikos ambasadą Oslo. Tas atvejis, kurį jūs papasakote, jeigu teisingai pasakiau, čia buvo pavyzdys, kai EOS e, e komitetas turėjo atlikti tyrimą, kas ten įvyko. Ir jeigu aš teisingai jūs supratau, protestuotojai demonstravo priešais Amerikos ambasadą Osle ir slaptosios tarnybos sekė, stebėjo tos žmonės ir buvo pasinaudota kai kuriomis neteisėtomis procedūromis. Kaip jūs priejote prie tokios išvados? Kokios buvo tos neteisėtos procedūros ir kokia buvo visuomenės reakcija, kai tai buvo atskleista? Iš buvusios komunistinės valstybės, komunistinės šalies, aš, mes galvotume, kad tokie dalykai niekada negalėtų vykti vakarų šalyje, bet pasirodo, kad gali. Ar galėtumėt atsakyti tai? Ačiū toliau, ponas Tečner. Um, tak, um, ehm, yeah, first... Atsakymas į klausimus. Dėkoju dėl pirmo klausimo. Kodėl jūs nustebę? ar nėra didžiulio pasipriešinimo iš visuomenės pusės neleisti sėkimo ir šnipinėjimo? Jeigu visuomenės nuomonė yra tokia, kad kažkas yra iš tiesų svarbu, reikia asmeniškai dalyvauti, kad būtų galima priimti sprendimą, kad tas sėkimas yra reikalingas. Tai yra svarbus sprendimas. Osli yra 5000 sekimo stebėjimo kamerų gatvėse ir tas projektas, kai jis buvo pradėtas įgyvendinti, jis sulaukė daug pasipriešimus, buvo labai kontroversiškas, tačiau rezultatas yra tas, kad sumažėjo nusikalstamumas gatvėse ir piliečiai dabar yra ramesni, jie supranta tą politinį dinamiškumą. Taip pat aš pritariu jūsų klausimui, jog politiniu požiūriu tai, ne, tai neturėtų būti prieštaringas klausimas. Mes neturime kažkokio politinio EOS komiteto. Jie teikia ataskaitas parlamentarams ir tai yra parlamentinis stebėsenos komitetas, kur mes priemame sprendimus konsensuso pagrindu. Mes dirbame kaip išrinkti visuomenės atstovai. Toliau antras klausimas, kitas klausimas susijęs su amerikiečių sekimu vykdomu. Tai yra aplink JAV ambasadą Osle. Ta byla dar nėra baigta tirti. Aš nežinau, ką EOS komitetas darys, kokios išvados bus priimtos, tačiau panašu, kad amerikiečių ambasada Osle vykdė stebėsena visų gatvių esančių aplink Amerikos ambasadą Osle. Tai nebūtinai susiję vien su ta protesto demonstracija ir tos informacijos neturėjo oficialiai vadovybė, bet tai bus ištaisyta. Ačiū. Toliau ponė Zipin. Ačiū. Norėčiau patikti keletą konkrečių klausimų. Pone Tečneri, savo kalbos pradžioje jūs bandėte pailustruoti, kodėl 96 metais EOS komitetas apskritai buvo įkurtas. Kalbėjote apie Norvegijos kraštutinių kairiųjų keliamą grėsmę. Tokias priežastis jūs pateikėte tam komitetui kurti. Šnipinėjimas kairių pažiūrų politikų Norvegija, ar slapčiosios tarnybos vykdė tokį šnipinėjimą savo pačių iniciatyvą? Ar tiesiog buvo politinis poreikis ir politinės jėgos užsakė tokį siekimą? Ar buvo kažkokios imtasi politinės iniciatyvos, kad būtų, būtų pradėtas tas procesas? Visi tie klausimai turi poveikio dabartiniai slaptųjų tarnybų veiklai. Ar yra kažkoks konkretus aprašymas tos misijos ar, ar veiklos srities slaptųjų tarnybų, ką jos gali daryti, ką turi daryti ir Jeigu nėra tokių misijos aprašymų, kokiu pagrindu vykdote stebėseną ir kaip jūs vertinate tai, ar slaptosios tarnybos tinkamai atlieka savo darbą, ar viršė savo įgaliojimus. Nuo 96 metų piliečiai pateikė skundų, ar tų skundų skaičius padidėjo, kokio pobūdžio tai yra skundai. Ir paskutinis klausimas. Prieš ke keletą mėnesių, galbūt net metų, savo komitete parlamente mes diskutavome dėl domino apsaugos ir jų saugojimo. Ir primen, pamenu, vienas kolega paminėjo filmą, kurį daug kas matys, vadinosi Minority Report, mažumų ataskaitas. Ir man susidarė įspūdis, kad tai, ką, kaip veikia dabar tarnybos, buvo panašu į tai, ką mes matėme tame filme. Piliečių duomenys, institucijų, asociacijų duomenys yra naudojami ir pagal tos duomenys slaptos tarnybos bando profiliuoti žmonės ir prognozuoti, ar jie gali įvykdyti nusikaltimus ar ne. Galbūt jūs galite man paprieštarauti, galbūt tik tai esant konkrečiam įtarimui ar konkrečiam įvykiui tokios veiklos imamasi. Norėčiau sužinoti, kokį vaidmenį tai vaidina jūsų darbe. Ačiū. Atsakymas. Ačiū. 1996 metais, kasgi įvyko, buvo remiamasi šaltojo kario logika. Tai nebuvo susijęs su to, kad buvo persekiojami uh, persikojamos tam tikros politinės grupuotės, kurios laikėsi karių pažiūrų. Vyko įvairaus, labai įvairios teisėtos politinės veiklos kairiųjų pažiūrų politikų tarpe. Ir tokie politikai stengiasi dėti visas pastangas, kad Norvegija nebūtų NATO narė. Buvo siekiama ir kitų tikslų, ne vien politinių tikslų. Tai buvo NATO arba anti-NATO logika. Ir tuo metu kraštutiniai kairieji, kairių pažiūrų politikai vykdė tokią veiklą ir buvo padaryta išvada, kad jie kelia grėsmę Norvegijos saugumo politikai. Ir ta veikla buvo labai išplėtota ir tuomet to, tokia išvada padarė vadinamas, vadinamasis, vadinamoji land ataskaita, tokia išvada buvo padaryta toje ataskaitoje. Buvo kalbama apie piliečių sekimą, telefonų klausimą, žmon... klausytis, ką žmonės veikia namuose ar skaityti laiškus. To nebuvo daroma. Tas komitetas vertino, ar policija neviršijo savo įgaliojimų. O slaptasios tarnybos saugumo tarnybos turi gauti teismo sprendimą, kad galėtų vykdyti pasiklausimo veiklą. Perėsiu toliau prie klausimo apie skundus. Kaip, sakau, kaip sakiau, turime kasmet apie 20 skundų iš piliečių ir kai kurie iš tų skundų yra patikti žmonių, kurie skundžiasi informacija pasinaudota iš jų, tarkim, lygos istorijų. Tai žmonės, kurie tvirtina, kad buvo klausomasi jų pokalbių. Ir tokio pobūdžio skundų skaičius išlieka nepakitęs metams bėgant. Taip pat nesikeičia ir bendras skundų skaičius. Kasmet daugmaž tas pats skundų skaičius išlieka. Ir aš galėčiau jum pritarti. Taip, galima tikrai įkyriai rinkti, kaupti duomenis ir galiausiai nebežinosite, ką, ką daryti su ta informacijos gausa, kaip ją tvarkyti. Ačiū. E, Mr. Engström. Ačiū. Toliau ponas Engströmas. Ačiū. Aš užduosiu klausimą švedų kalbą. Kaip sakėte, Norvegijos valdžia nesugebėjo iškirsti kelio Breivikui atlikti savo baisų darbą. Kokių yra kitų atvejų? Jūs sakėte, kad Viena iš priežasčių, dėl ko piliečiai yra stebimi, yra siekiant surasti e, teroristus ir užkirsti kelią jų e, veiksmams. Ar buvo atveju, kada jums pavyko užkirsti kelią terorizmo išpoliui? Žinoma, tokį klausimą galima užduoti, nes Norvegija yra įstatymus gerbinti valstybė, nevykdo slaptų kalinių pervežimą ir taip toliau. Na ir ar pavyko sekimo būdu rasti, ką nors, kas rengėsi įvykdyti teroristinį aktą ir buvo patrauktas baudžiamą atsakomybę. Toks pirmas klausimas. Antra, Norvegija ir Švedija keičiasi informacija tiek e, karinėje, tiek civilinėje plotmėje. Ir kaip jūs sakėte, Švedija turi karinės žvalgybos įstatymą, pagal kurį ji gali šnipinėti Norvegijos piliečius kiek tik tai nori, ar tas priežastis yra pateisinama ar ne. Taigi, klausimas yra toks. Ar dėl to Švedijos karinio įstatymo, karinės žvalgybos įstatymo taikymo pavyko pagauti kokių teroristų ar užkirsti kelią teroristiniams išpoliams? Pirmą klausimą atsakydamas pasakyčiau, kad e, viena iš priežasčių, dėl ko mes e, neslaikėme Breiviko anksčiau, buvo tai, kad jis e, pirko medžiagas, kurias galėjo pirkti kiekvienas žmogus ir jas panaudoja. Tačiau mūsų susidomėjimą turėjo patraukti tas faktas, kokiu kiekiu jis užsakinėjo tas medžiagas. Ir policija, žvalgybos tarnybos nebuvo pakankamai pasirengusios. Tam svarbiausias pagrindinis bombų komponentas buvo užregistruotas žvalgybos tarnybo. Tačiau tai buvo normalu kažkam užsimančiam tokių verslų užsakyti tokią medžiagą. Taip pat kalbant apie stebėjimą, sekimą, niekas Norvegijoje negalėjo užkirsti kelio tokiam išpoliui. E, net ir skaitant bendradarbiavimą su Švedija. E, pirminkė, nežinau, ar jūsų antrasis klausimas buvo atsakytas pilnai, ar buvo užkirsta kelia kokiems išpoliams, ar buvo kas nors nuteistas. Man atrodo, kad jis buvo e, atsakyta. Atrodo, kad e, e, dėl Švedijos atliekamo sekimo niekas nebuvo nuteistas. Man atrodo, į tą klausimą buvo atsakyta. Ačiū. Atrodo, ponas Senčių, kuris norėjo kalbėti, išėjo. Taigi baigiame ir diskusiją. Labai ačiū. Man atrodo kad tai buvo naudinga. Ačiū, kad atvykote pas mus. Taigi, kolegos, dabar antroji posėdžio dalis. Pirmojo darbo dokumento dėl Junktinių valstybių sekimo veiklos ir teisinių pasiekamių esamam transatlantiniams susitarimams ir bendradarbiavimui aptarimas. Vienas iš autorių, ponas Morais, neatvyko šiandien, todėl aš paprašysiu kitą šio dokumento autorių ir šešėlinį pranešėją pono Fosą pristatyti šį dokumentą. Ir žiūriu į sekretariatą, mums dokumentų jokių nepateikta. Taigi bus tiesiog pristatymas žodžiu ponia Morvai. Noriu paklausti, kodėl Moraja, pono Morajaso nėra kaip autoriaus. Man atrodo, kad tai yra nepriimtina. Iš 80 žmonių mes čia keturiese ar penkiese. Pone Mor Morvai, aš negaliu atsakyti jūsų klausimą, aš nekontroliuoju jo veiklos ir kur jisai keliauja ar ką daro. Jis turbūt turi priežasčių nebūti čia, bet galite užduoti šį klausimą jam tiesiogiai. Pone Morvai, aš negaliu pasakyti, kodėl visi, kurių čia nėra, kodėl jų čia nėra. Labai atsiprašau. Taigi, ponia Fosai, prašau. So, vielen Dank. Ähm, dieses erste ähm, Labai ačiū. Šis pirmasis darbo dokumentas analizuoja sekimą, ypač duomenų sekimą ir teisinės pasakmes esamiems transatlantiniams susitarimams ir bendradarbiavimui. Prieš vasaros atostogas mes e, įsteigėme komitetą, tyrimo komitetą, kuris užsiemė NSA sekimo veiklą, kai viskas išaiškėjo ir mes norėjome rinkti informaciją apie esamus teisinius pagrindus ir kokią įtaką tai galėtų padaryti. Ir čia mes e, tiesiog analizuojame teisinės nuostatas dėl keitimos duomenimis tarp ES ir Junktinių valstybių. E, ypač e, Safe Hub susitarimas, TTOP susitarimas čia yra svarbus ir e, keliaivių duomenų susitarimas. Pradėsiu nuo saugaus uosto Safe Harbor susitarimo. Tai yra ekonominio pobūdžio susitarimas, kurį Junktinių valstybių komercijos departamentas ir transporto federalinis komitetas e, parengė kartu su Europos komisija. Sustarimas leidžia perduoti teisėtai asmeninius duomenys Junktinių valstybių bendrovėms. Ir Junktinių valstybių duomenų apsaugos direktyva patvirtina 25 metais draudžia perduoti gauti asmeninius duomenis iš ES valstybių narių trečiosiam šalims, nebent yra užtikrintas tas toks e, duomenų apsaugos lygis, kuris gali būti palygintinas su ES apsaugos lygmeniu. Saugaus uosto sustarimas bando nustatyti palygintiną duomenų apsaugos lygmenį ir todėl e, bendrovės gali perduoti tos duomenis Svarbiausios e, sustarimo sąlygos e, turi būti taikomos ir tai reiškia, kad asmeniai duomenys susiję su prasvinarių e, piliečiais turi būti atitinkamai saugomi. Saugos uosto susitarimas visada nuo pat pradžių buvo kritikuojamas. Mes surengėme keletą klausimų, klausimų šiuo klausimu. Ir tos kritikos e, tik tai padaugėjo pastaruoju metu. Taigi, ir nors iš pradžių šis sutarimas buvo kritikuojamas, pats teisinis pagrindas buvo laikomas pakankamai protingas ir, ir pakankamai užtikrino domenų apsaugą. Na, o pažeidus sustarimą, trečiajame straipsnėje yra nuostata, kad E, viena iš šalių šį sustarimą gali sustabdyti. Ir e, turint galvoje NSA šnipinėjimo skandalą, Europos e, institucijos atliko įvertinimą šią savaitę ir praėjusią savaitę jis buvo mums perdotas. Tai malonu pasakyti, kad komisija, komisija parengė tą vertinimą kartu su pateikdama 13 rekomendacijų, kaip pagerinti saugaus uosto susidarimo veikimą. Tačiau aš asmeniškai manau, kad e, tos siūlomos rekomendacijos nėra patenkinamas sprendimas, nes man susidaro įspūdis ir tai išaiškėjo rengiant mūsų klausimus čia, tai tvirtino keli dalyviai Mums atrodo, kad tas e, saugaus uostos sustarimas nebėra saugus. Visų pirma, e, galimybė rinkti duomenis yra dviejopa. Pirma yra neteisėtų galimybių, kaip parodė NSA atvejais, Tačiau taip pat duomenis galima rinkti iš bendrovių, kurios renka pačios ir saugo tokius duomenis. Ir vis daugiau bendrovės, vis daugiau e, renka duomenų įvairiems tikslams. Jeigu pažvelgsime ilgesnį laikotarpį, tai tam, kad apsaugotume piliečių dokumentus veiksmingiau, turime sustabdyti saugaus uosto sustarimo taikymą ir parengti naują sustarimą naujų pagrindų, taikant naują pagrindą, nes e, e, šis sustarimas turi ne tik politinių, bet ir ekonominių pasiekmių e, mūsų ekonominiams partneriams Junktinėse valstijose. O per trumpesnį laikotarpį, manau, kad jeigu sustabdytume arba atšauktume šį sutarimą, tai turėtų nemenkų pasiekmių, nes bendrovės susijusios su e, saugaus uosto sustarimu patirtų e, žymų poveikį, tačiau per ilgesnį laikotarpį turime užtikrinti, kad e, būtų numatyta kur kas geresnė duomenų apsauga, piliečių asmeninių duomenų apsauga, jie piliečiai turi būti saugomi rimčiau ir reikia ieškoti naujų problemos sprendimo būdų, nes saugaus uosto sustarimas nėra tinkamas ilgalaikis e, sprendimas. Taip pat reikia gražinti pasitikėjimą tarp transatlantinių partijų. Antras sustarimas, apie kurį norėčiau kalbėti, tai yra TFTP sustarimas, taip vadinamas TFTP susitarimas. Tai yra terorizmo finansavimo sėkimo programa. Tai yra sustarimas dėl duomenų apie mokėjimus ir sandorius perdavimo iš vienos, iš vienos pusės kitai. O viso to tikslas yra kovoti su terorizmu arba didelio masto nusikaltimais. Ne, galiu ne, pakartoti tai, ką sakė ankstesnis kalbėtojas, kad būtent e, šis dalykas galėjo padėti Breiviko atveju. Europos parlamentas jau savo rezoliucijoje yra patvirtinęs savo įstikinimą, kad tinkamos saugumo nes e, priemonės turi būti taikomos, kad būtų galima tinkamai saugoti duomenis. Taip pat turime užtikrinti saugumą, išlaikydami pagarbą privačiai sferai. Parlamentas tam jau yra pritaręs. Mes manome, kad E, kalbant apie sandorių duomenis, e, tai aišku reikia užtikrinti tinkamą dėmesį terorizmui, tačiau taip pat reikia užtikrinti ir duomenų apsaugos lygmenį atitinkamą. Šio sustarimo sustabdymas pagal 21 straipsnį būtų įmanomas. Noriu paminėti spalio 23 parlamento rezoliuciją ir komisijos komunikatą, kur kalbama apie šį klausimą gana išsamei. Sustabdžius sustarimą pagal 21 straipsnį reikėtų imtis tam tikrų priemonių, tolesnių priemonių. Komisarė Manstrom kalbėjosi su um, komiteto nariais mūsų posėdėje ir papasakojo apie savo komunikaciją su Amerikos atstovais ir jis sakė, kad nėra pateisinimo, kad būtų galima sustabdyti šį sustarimą pagal 21 straipsnį. Mes surengėme klausimus su Europolu ir SWIFT bendrovė ir sužinojame, kad nėra jokių pagrindų sustabdyti šį sustarimą. Tačiau jeigu galvotume apie rugsėjo 11-osios teroristinių išpo, išpolio pasakmes ir finansinius rautus, kurie vyko prieš tą teroristinį išpolį, tai suprantame, kad šis klausimas, šis rytis yra svarbi, svarbus ir komisija turės pateikti pasiūlymų dėl e, teisinio ir techninio dokumento užtikrinant duomenų apsaugą šioje srityje. Aš manau, kad e, TFTP tai e, sustarimas ir programa yra parengti taip, kad e, mums reik, kad, kad būtų pasiektas privatumo ir saugumo balansas. Ir reikia siekti, kad ir jungtinės valstijos tokio balanso užtikrintų šiuo metu. E, šios sustarimų tos tikslas nesiekiamas. Viena vertus yra piliečių apsaugos e, klausimas, tačiau kita vertus e, reikia apskritai išsiaiškinti, kaip sudarinėti sutartis su jungtinėmis valstybėmis, valstybėmis, turint galvoje, kad situacija nėra tokia, kokios mes norime. Taigi kaip pasiekti tą balansą tarp šalių skirtingų norų ir troškimų. Aš e, nesu įstikinęs, kad sustarimo sustabdymas būtų tinkamas požiūris, nes tai padarytų desnį poveikį mūsų piliečiams negu saugaus uosto sustarimo atveju. Na ir trečias sustarimas yra e, sustarimas tarp ES ir Junktinių valstybių dėl keleivių duomenų perdavimo. Tai yra duomenys, kuriuos renka oro bendrovės ir kai keleivis e, perka bilietą, tai yra registruojama oro bendrovės e, programa, tokie duomenys yra saugomi ir sustarimas sako, kad E, jeigu pažeidžiamas sustarimas, jis į tą sustarimą galima sustabdyti. 24 straipsnėje taip sakoma, o 25 yra sąlygos e, dėl sustarimo sustabdymo, tačiau nieko nekalbama apie tai, kad kas, ką reikėtų daryti, jeigu domeničiumis piknaudžiauja saugumo tarnybos. E, komisija yra parengusi komunikatą, kur yra sakoma, kad 23 atvejais, kuomet NSA prašė duomenų, PNR duomenų, keleivių duomenų ir tos informacijos neva jiems reikėjo kovojant su terorizmu. Tai e, atrodo, kad tai atitinka sustarimo tikslus. Todėl šis sustarimas turi būti naudojamas ir Toliau. Man atrodo, kad galbūt e, šis sutarimas yra geriau negu 28 atskiri sustarimai dėl keliaivių duomenų. Na ir jeigu žiūrėsime, kaip asmeniai duomeniai tvarkomi jungtinėse valstijomise, tai ten apsauga yra kitokio lygio negu ES. E, jie taiko horizontalią perspektyvą duomenų apsaugai. Ir į vartotojų apsaugą žiūri visai kit, iš visai kitokio kampo. ES e, šią apsaugą bandome užtikrinti per teisinės nuostatas ir teisinius standartus ir saugumo aspektas Junktinėse valstijose gauna daugiau, didesnį prioritetą. Turint galvoje patį šnipinėjimo skandalą, tai, tai turi reikšmės ir ES piliečių privačiai sferai. Ir tai daro didžiulį poveikį transatlantiniams e, santykiams. E, dabartinių e, ar naujų susitarimų suspendavimas, mano manimu, būtų įmanomas, tačiau reikia būti atsargiems. Jeigu, pavyzdžiui, sustabdytume saugaus osto sustarimo galiojimą, tai gali padidėti pasitikėjimą mumis, galbūt, galbūt e, galėtume žengti žingsnį, gražindami tą pasitikėjimą. Na ir pagaliau E, kaip galima greičiau reikia pasirašyti bendro pabudžio sustarimą. Šį klausimą, šio klausimo ėmėsi Filipas Albrechtas ir man atrodo, kad taip būtų tas indėlis, kurį mes galime pasiūlyti. Tai yra dėl keitimosi policijos ir e, teisės saugos informaciją ir padidinti asmenio aps, duomenų apsaugos lygį. Ir kuomet būtų piknaudžiavę Junktinės valstijos duomenimis ES turėtų tam tikrų svertų. Žodžio prašė ponė Sipil, ponė Morvai, ponas Engstrom. Ar dar kas nors norėtų pasakyti? Jei ne, tuomet e, rašau save kalbėtoje taip pat kaip šešėlinė pranešėja. Ponė Sipil. Ačiū. užduosiu klausimus tą pačią tvarką, kokią ponas Fos pristatė savo e, pranešimą dėl saugaus uosto susitarimo. Rekomenduojama e, dėrėtis dėl naujos sutarties ir anuliuoti senąją. Noriu paklausti, kodėl, pradėtos, kodėl reikėtų dėrėtis dėl naujos sutarties praeitįje mes bandėme susitarti dėl duomenų apsaugos rinki, duomen, siūlymų rinkinio ir e, ar mums tikrai reikia to susitarimo, turime pamastyti apie teisinės pasiekmes, pavyzdžiui, NSA e, atvejo teisinės pasiekmes neturėtų būti atsietos nuo politinių pasiekmių, bent jau mano nuomonė. Ir kai kas nors sako, kad pasitraukimas iš terorizmo finansavimo sėkimo programos neturėtų būti laikomas kerštu už JAF elgesį, tai mane erzina, nes man atrodo, kad Europos parlamentas pareikalavo, jog, to, jog tas susitarimas būtų suspenduotas, o bandymai kalbėti apie keršto akcijas mane verčia bejoti nes to e, susitarimo naudingumas buvo svarstamas jau kurį laiką ir neturėtumėme leistis, kad mus parlamentai stumtų į kampą, nes me, mūsų priimami sprendimai turėtų būti e, su, su, suvokiami rimtai. Taip pat norėčiau pasakyti, kad e, nuo kel, keleivių duomenų įrašo susitarimo atsiradimo daug kas abejojo, ar iš tikrųjų jį pasitelkus galima užkardyti nusikalstamą veiklą. Čia kalbu apie terorizmo finansavimo sėkimo programą. Taip pat, įdomu pažymėti tai, kad komisija nepateikė jokių ataskaitų, uh, apžvalgų, kurios e, įrodytų, kad pagal SWIFT programą rinkti duomenys buvo renkami pažydžiant susitarimo nuostatas. Įmonė, kuri tyrė TFTP programoje renkamus duomenys, padarė išvadas, kad ne, nebuvo pažįsti jokie įstatymai, tačiau duomenys tiesiog buvo galima permesti iš vieno serverio į kitą. Ir mane aišku, kodėl Europolas ar kitos agentūros nepaprašė jokios informacijos, jokių įrodymų nerinko, mums tik buvo pasakyta, kad viskas yra gerai. Mes tiesiog turime tikėti tomis institucijomis. Tačiau nesu tikra, kad tuo viskas ir baigėsi. Dėl kelių duomenų įrašo e, sutarties ponia Fos, mes norime išvengti būtinybės sudaryti 28 sutartis ir jas pasirašyti. Nemanau, kad visos, sistem, visos šalis dabar kuria tokias sistemas. Ir net jeigu jos kurtų, iš, kokių, iš kokio biudžeto jos tai finansuotų. Praėjusią savaitę ponia Malstrom mus informavo, kad e, duomenų rinkimas tokiu pagrindu Europoje nebus pradėtas, ne, nebus organizuotas, nes mes neturime lėšų tam. Jei komisijai suteiktos vis dėlto užduotis ir galios šioje srityje, iš, kok, iš kokio biudžeto mes finansuosime kalybų duomenų įrašų sistemą? Mane aišku. Taip pat reikia pagalvoti apie tų duomenų pritaikytą, pritaikymą ir reikalingumą. Tikrai abejotina tikrai ne, nemanau, kad e, keliaivių duomenų įrašų sistema m, padės rinkti duomenys kovai su terorizmu. Nereikia tikėti viskuo, ką rašo laikraščiai. To turėtume nepamiršti. E, turime nepamiršti prievalės elgtis atsargiai ir turime išsiaiškinti, ar iš tikrųjų sutartis buvo pažeista ir ar dėl to būtina abejoti visos sutarties tinkamumu. Manau, kad šios klausimus reikia dar labai išsamei išanalizuoti. Pone Marvaja, ačiū. Jei teisingai suprantu, svarstame pranešimo projektą Libe komitete. pranešėjų nedalyvaujant. Išklausėme šešėlinio pranešėjo padarytą pristatymą. To darbinio dokumento pavadinimas yra ES žvalgybos tarnybų galima veikla, e, galimas es duomenų šnipinėjimas ir šių veiksmų uh, Mm, galimos teisinės pasiekmes dabar galiojančiam transatlantiniams susitarimams ir bendradarbiavimui. E, pranešėjo, pranešimo autoriaus nėra, o šešėlinis pranešėjas kalbėdamas teigia, kad komisija teigia, jog ji nerado įrodymų, e, kuriais remiantis būtų galima teikti, kad JAV e, padarė kažkokius didelius pažeidimus rinkdama duomenys apie ES, piliečių, apie ES piliečius. Per pastaruosius pusantrų metų, kuomet mūsų komitetas domisi, tyrė šį klausimą, esą niekas iki galo nepatvirtino, kad tai, kad teikia Slūdenas, yra tiesa. Ar aš teisingai suprantu? Kokia procedūra buvo pritaikyta? Ar komisija apklausė Snaudeną? Jei taip, e, kodėl mes neapklausėme Snaudeno, nors aš ir pateikiau pasiūlymą šiuo klausimu. Turime tai išsiaiškinti. Kas yra patvirtinta, ką galime laikyti faktinė informacija ir kokias teisinės pasiekmes reiškia tie faktai, e, ką komisija mums rengėsi pranešti. Kiek domėjausi, kol kas tokių apibendrinimų nėra parengta. Ir ar mes tikrai rengėme suspenduoti transatlantinį susitarimą. Tačiau man atrodo, kad šio komiteto susidomėjimas šio klausimu yra menkas, nes mūsų komiteto narių čia yra tik keturi. Ir mes nesakome, kad, Europos, kad JAF užsiminėjo šnipinėjimu prieš Europos Sąjungą. Tik tai teigiama, kad vienas procentas pasaulio gyventojų užsima likusių 99 procentų pasaulio gyventojų šnipinėjimu. Vakarų šalis, mūsų šalis tikriausiai užsima tą pačią veiklą Ir pasipriešinimo tam nėra, nes visi tai laiko natūraliu dalyku. Bet noriu tik pasikl... kad, kad šešėlinis pranešėjas patvirtintų, ar aš neklystu. Taigi, kiek mūsų komitetas yra pasistumėjęs dirbdamas šiuo klausimu ir apie ką bus parašyta sausio mėnesį pasirodysiančiame mūsų pranešime. Prieš sutikdama žodį ponui Engstrom, ponia Marvaja, noriu Jūs informuoti, kad mūsų komitete buvo nuspręsta, kad pranešėjas ir šešėliniai pranešėjai drauge parengs pranešimą. Ponas Vos yra šešėlinis pranešėjas šiame komitete APP frakcijos vardu, bet jis taip pat yra vienas iš to dokumento autorių. Mes visi drauge rašome tą galutinį dokumentą, todėl, todėl jūs išgirdote ne kažkokio šešėlinio pranešėjo padarytą pristatymą, bet vieno iš dokumentų, dokumento autorių pristatymą, ponė Sekstrom. Ačiū. Deja, aš neskaičiau darbinio dokumento jis dar nėra mums išdalintas. Negalėjote jo perskaityti ir jis nebus išdalintas iki ketvirtadienio. Nebejoju, kad nacionalinė saugumo agentūra su juo jau tikrai yra susipažinusi. Deja, jie man ne, nesiunčia visų a, a, dokumentų, kuriuos a, aptinka kopijų. Kai dokumentas bus parengtas, Tikiuosi, kad jame bus kritišk, išreikštas kritiškesnis požiūris nei komisijos paskelbta pozicija. Aš suprantu, kad komisijos narė Malsam kalbėsi su kolegomis Junktinėse valstijose ir pasikalbėjusi mums pranešė, kad na, jie įstatymį nepažydinėja, viskas yra gerai. Man panašu tokia situacija į tai, kad komisija yra gana naivi ir mm, saugumo tarnyboms tai ypač palanku ir paranku. Bet man daro įspūdį komisijos narės išsakyta pozicija. Grįžtu prie mm, savo ankstesnio komentaro. Praėjusią savaitę įvykusiame mūsų posėdėje buvo e, kalbama apie NSA e, atvejo poveikį, teisinės pasiekmes. Ir kaip suprantu, tos pasiekmes yra nul. Kad iki šiol NSA niekaip neįrodė savo naudingumo, kad, ne, kad jungtinės valstybėms nepavyko užkardyti teroristinės veiklos pastelkus tą surinktą informaciją. JAV teigia, kad vienu atveju asmo buvo uh, apkaltintas ir jam paskelbtas apkaltinamasis nuosprendis teisme už tą veiklą. Tačiau tačiau jokių ekonominių kaltinimų nebuvo pateikta. O terorizmo finansavimo sėkimo programa nepavyko, jos nepadėjo atskleisti tarptautinių teroristinių sąmokslų nei Švedijoje, nei kitur, nei jungtinėse valstijose. Ta, tas pas pasakytina apie keleivių įrašų domenų programą. Ar nereikėtų apsvarsyti galimybės suspenduoti tų sutarčių dabar? Nes man atrodo, kad nieko nerizikuotume, nerizikuotume nusprendę tai pasielgti. Uh, Aš keletą dalykų pasakysiu. Nekalbėsiu apie saugų uostą, pritariu požiūrį, kurį išsakė pranešėjas ponė Sipil ir kiti. Dėl keliaivių domenų įrašų, kaip pranešė, balsavau prieš susitarimą. Nepakeičiau savo nuomonės, netgi priešingai. Manau, kad reikia stabdyti tai, reiktų pasižiūrėti ir į kitus keliaivių domenų įrašų susitarimus. Taip pat aš nemanau, kad šis pranešimas turi ką nors bendro su ES keliaivių domenų įrašais ir noriu pateikti pasiūlymą, kad reikia suderinti tarp 28 skirtingų nacionalinių sistemų, jas harmonizuoti, nes dar neegzistuoja. Tose šalise tos sistemos buvo sukurtos be teisinio pagrindo ir finansavo Europos komisiją. Čia aš išvelgiu tikrai kraštutinį ciniškumą. Bet čia mes nenagrinėsime Europos Sąjungos keliai vadamų įrašų. Mes ne, nenorime sustabdyti sustarimo su JAV, bandydami atka, atkeršyti dėl to, kad amerikiečiai nesilaikė savo įsipareigomų, kad pažeidė sustarimą. Ir dėl to, kad Europos komisija nenori ar nesugeba tinkamai ištirti šiuo atveju ir pateikti mums pagrindimą, kodėl komisija neragina sustabdyti to susitarimo. Ketvirta pastaba Kodėl sutelkėte dėmesį tik į tuos tris sustarimus? Kodėl nekalbėjote apie kitus sustarimus su JAV, kurie yra už teisės saugos ir saugumo klausimų? Pavyzdžiui, dvi šaliai sustarimai tarp valstybių narių ir JAV dėl FATKA, dėl užsienio laikomų sąskaitų. Ten yra daugybė duomenų pažeidimų taip pat. Ir kodėl Nėra, pavyzdžiui, kalbama apie kitas šalis, kurie, kitų šalių, kurios vykdo e, sekimą, pavyzdžiui, Rusija. Yra sustarimas kuris, su Rusija, kuris dar neįsigaliojo, nesu tikra, bet, bet yra sustarimų ir su kitomis šalimis, ne vien su JAV. E, ir tuos sustarimus irgi vertėtų apsvarstyti. Dvi paskutinės pastabos. Ar reikėtų padaryti išvadas ateičiai? nereikėtų pasimokyti iš dabartinės patirties. Pirmiausia, reikia pažiūrėti, koks Europos parlamento vaidmuo sudarant tarptautinius sustarimus. Ir čia tikrai reikėtų pasimokyti iš e, terorizmo finansavimo sėkimo e, programos. Bet mes neįsileidžiami į tą veiklą, į tą žaidimą. Ir aš galiu pasakyti, kad aš nepasirašau tuščių čekių. Jeigu mes pritarėme susitarimui, tai mūsų atsakomybė ir neturi to pasibaigti. Mes nesame tik tai anspaudus dedantis aparatas. Mes norime tą dalyką aptarti ateities susitarimams, sudarant ateities susitarimus, koks yra parlamento vaidmuo. kai mes patvirtiname tam tikrus susitarimus, dabar galime padaryti išvadą, kad nieko daugiau ir negalime padaryti bet aš nesu tuomet pasiryžus pasirašyti kokiu nors būsimų susitarimų. Galbūt jūs primenate, buvo JAV susitarimas ir mes paprašėme Europos komisijos viešai įsipareigoti pateikti pasiūlymą dėl tarptinio susitarimo sustabdymo jeigu Europos parlamentas paprašytų komisiją tai padaryti. Dabar mes taip ir padarėme ir matome, kad komisija ne, nemano atsižvelgti Europos parlamento nuomonę, nes mes esame, esame, mes esame tiesiog išrinkti atstovų Europos Sąjungos piliečių. Aš manau, kad šį reikalą iš tiesų reikia išsiaiškinti. Ir galutinė pastaba – Jeigu leisime masiškai rinkti asmens duomenis, jeigu pasirašysime sustarimus dėl masinio sėkimo ar šnipinėjimo, tuomet kita monetos pusė skaidrumas, nes man demokratijos esmė yra tikrinimas ir pusiausvyra. Jeigu mes suteikėme įgaliojimus valdžios institucijoms, turime su, suteikti galių ir piliečiams, kad jie galėtų apsiginti, tuomet, kai daromos klaidos, kai yra piknaudžiaujama, uh, kai yra šališkai naudojamasi valdžia. Ir čia mūsų teisės aktai dėja neužtikrina tos apsaugos. Mes turime reglamentą dėl skaidrumo, tačiau pasirodo, kad praktikoje jis yra bevertis. Nes kiekvieną kartą, kai atsiranda kažkokios pasiekmes tarptautiniams sustarimams mūsų draugais kitoje Atlanto pusėje, bet koks dokumentas susijęs su tais tarptautiniais e, santykiais. Tokie dokumentai yra rutininė tvarka, klasifikuojami kaip riboto naudojimo ar, ar įslaptinti. Ir čia nėra jokio skaidrumo. Ir tai yra neprimtina. Mes negalime kaltinti mūsų amerikiečių draugų, turime kaltinti patys save, nes mes patys kiekvieną kartą sutinkame su tuo, kad e, straipsniai ar nuostatos susijusios su išimtimis ar leidžiančiamis nukrypti nuostatomis reiškia, kad skaidrumo reglamentas yra niekinis. Mes turime labai atidžiai tai išnagrinėti, nes dabar, kolegos, mes kalbame apie reglam... skaidrumo reglamento peržiūrą ir tam tik frakcijos kai kurios parlamente jau kalba, kad dėrybos jau yra užstrigusios geroką laiką Mes norime viską užbaigti iki kadencijos pabaigos, taigi suteikime daugiau įgaliojimų tarybai, komisijai, kad greičiau tai pabaigti. O aš manau, kad šis pasiūlymas toks, toks požiūris yra labai labai pavojingas. Taip pat kalbant ir tai apie mūsų nagrinėjimą dokumentą. Nežinau, ar dar turite klausimų, tai suteiksiu žodį pranešėjai baigiamosioms pastaboms. Vielen Dank. Ich möchte ähm, noch mal darauf hinweisen. Ačiū. Aš tik noriu pasakyti, kad visą tai, apie ką mes kalbame, tai yra vertiname teisinės pasiekmes dabar jau galiuojančių tarsatlantinių susitarimų. Tai reiškia, kad mes sutelkėme dėmesį tik į ribotą skaičių tokių susitarimų. Ir kai kurie jūsų pateikti komentarai susijęs su bendrais dalykais, kaip sudaromi tie susitarimai ir tai jau viršyje mano pasisakymo turinį. Čia kalbama daugiau apie politinius dalykus. Tai vienas dalykas. Be to, Jeigu kalbėtumėms apie Rusiją, Europolą, kitus dvišalius susitarimus, gal tai būtų ir nebloga mintis, bet tuomet mūsų tyrimų komiteto rezultatai būtų gauti tik tai po dviejų metų. Dvišaliai susitarimai jų yra labai daug. Europolas ir Rusija. Čia nėra dvišaliai sutrimai, sako pirmininkė. Na taip, bet minėti ir kiti dvišaliai susitarimai, kuriuos neva reikėtų apsvarstyti. Tačiau tai viršyje šio pranešimo aprepti. Rusija, kiti dalykai, prizmė. Tai nebuvo šio pranešimo tikslas. Grįžkime prie saugaus uosto susitarimą. Visuomet turime nepamiršti vieno dalyko. Nebent kai klausimas yra tarp valstybinės reikšmės, tai yra, aš čia kalbu apie tai, kad vienu ar, ar, ar kitu atveju duomenys vis tiek bus nusiusti ar į kitą žemyną už Atlanto. Ir kai kalbama apie duomenų perdavimą trečiai šaliai, kuriai reikia tų duomenų, čia būtina užtikrinti tinkamus duomenų apsaugos standartus. Ir jeigu sudarysime saugaus uosto sustarimo, reikės rasti kitą pagrindą, kad užtikrintume tinkamą duomenų apsaugos standartą tų duomenų, kurie išeina už ES į kitas šalis. Iš tiesų, ko mums reikia, tai bendrai sutartų standartų dėl duomenų apsaugos. Ir čia reikia ir tinkamo teisinio pagrindo. Dėl terorizmo finansavimo sėkimo programos. Čia pateiksiu bendro pobūdžio komentarą iš pradžių. Yra dvi priemonės, kurias tam tikrą prasme persidengia. Tai susijęs su mūsų piliečiais. Pirma priemonė tai, kad duomenys yra paimami iš tinklų ar serverių nelegaliai. Ir taip pat mes turime institucijas, kurios kreipiasi į didžiulės įmonės, kurios analizuoja duomenys ir ten prašo tam tikrų duomenų. Iš teisinės pusės reikia visų pirma rasti politinį sprendimą. Bet jeigu kalbam apie teisinius duomenų prašymus, vėlgi reikia sutarti dėl standartų, duomenų apsaugos standartų. Jeigu kovojame su nusikalstamumu ir su terorizmu ir duomenys tvarkomi šiame kontekste, tuomet reikia pateikti tokį klausimą. Kaip keisimės duomenimis su JAV? Bankų duomenų, SWIFT susitarimas, teroristų finansavimo sėkimo programa. Jeigu mums yra sunku kovoti su organizuotu nusikalstamumu ir užkirsti kelią finansiniams srautams, kai yra finansuojamas terorizmas, tai tokiu atveju JAV vykdo šią veiklą ir būtent dėl to mes sudarėme susitarimą su JAV. Ir šiuo metu mes neturime nustatę jokių faktų, išskyrus tik tai tam tikras užuomenas Snauden atvejyje, kur kalbama, kad galima gauti duomenų iš tam tikrų duomenų srautų, tuos duomenys kažkaip išskirti ir atsisiųsti. Visos institucijos tvirtina, kad tokie dalykai nevyksta, ar mes to tikėsime ar ne, tai priklauso nuo mūsų. Bet mes turime turėti aiškių įrodymų, kurių pagrindų galėtume sustabdyti susitarimą su JAV. O dėl sprendimo prieimimo Europos parlamente aš nesu tikras. Ar mes norime sudaryti susitarimą dėl domenų apsaugos su JAV? Kokiu pagrindu tai reikėtų daryti? Tarkim, jeigu sakome, kad radome tinkamą pusiausvyrą kad galėtumėm ir keistis duomenimis, ir užtikrinti jų apsaugą, jeigu rastume tokią tinkamą pusiausvyrą. Ar mes tuo naudosimės, gal reikės rasti kitą pagrindą? Jeigu būtų sutarta dėl konkrečių standartų ir tie standartai per griežti, kokią kitą alternatyvą reikėtų rinktis, jeigu norėtumėt suspenduoti, sustabdyti susitarimą dėl teroristų finansavimo veiklos siekimo. Jeigu norite stebėti tos finansus rautus, kurie gali būti panaudojami terorizmui finansuoti. Jūs kalbėjote gana bendrais bruožais, kalbėjote apie šio dokumento išvadas, bet mes iš tiesų dar nesame padarę išvadų. Šiuo metu mes tik intensyviai nagrinėjame atskirus susitarimus, kuriuos sudarėme, o tai, apie ką jūs kalbėjote, yra daugiau susiję su mūsų ataskaitos paskutiniu etapu. Aš nemanau, kad dabartiniam etape būtų verta diskutuoti dėl to, ar buvo teisinių pažeidimų, ar buvo pažeisti e, esami susitarimai SWIFT ar teroristų finansavimo sėkimo programa, mes, mes neturime jokių aiškių įrodymų, jog kažkas priejo prie SIP duomenų, galima būtų įtarti, bet mes neturime įrodymų kol kas. Ponas Engstrom taip pat pasisakė, mes neturime dokumento, raštų dokumento parengto, nes mes vis dar dirbame prie to dokumento ir aš atsiprašau, kad mes nesugebėjome parengti kažkokio jau atspausinto dokumento. 5 gruodžio yra tas galutinis terminas, mes tengiamės tikrai dirbti sparčiai ir atsiprašau, kad to dokumento mes neparengėm raštišką formą, bet aš tikiuosi, kad mano žodinis pristatymas buvo pakankamai aiškus. Ir norėčiau dar kartą pakartoti, jog mes bandome vertinti teisinės pasiekmes tiems transatlantiniams susidarimams ir jų suspendavimui. Čia reikia politinio susitarimo ir reikia pasvarstyti, koks galėtų būti Europos parlamento vaidmuo, užtikrinant skaidrumą Visi tie klausimai turėtų patekti į išvadas, tuomet, kai jau susitelksime į išvadas, o, o ne šioje pranešimo dalyje. Ačiū. Ačiū. Iš esmės posėdis gali baigtis e, dar likus 15 minučių, tai visai neblogai. Galiu paskelbti, kad kiti klausimai įvyks šį ketvirtadienį gruodžio 5 val. 15 val. iki 18.30. Ačiū ir tikiuosi Jūs pamatyti ketvirtadienį.